Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. Ponai ir ponios, teskime darbus. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas – balsavimai. Mes turime balsuoti dėl regijų komiteto nuomonės dėl Europos užimtumo tarnybų tinklo darbuotojų galimybės naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnė darbo rinkų integracija. Nuomonės, nuomonės referente yra ponė Dančyla. Jie šiandieną yra posėdėje. Ar norėtumėt pasisakyti prieš balsavimą? Jeigu ne, Tada norėčiau e, jums paprašyti paruošti balsavimo korteles, nes galbūt reikės pasitikslinti dėl balsavimo rezultatų. Taigi, yra pateikta labai daug pakeitimų, 152, yra 22 kompromisai, Na ir mes vadovausimės balsavimo sąrašo, kuris yra jums išplatintas. Pradėkime nuo septinto pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Pereikime prie 79 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Aštuntas pakeitimas. Pranešėja turi pasiūlymą. Prašom, pristatykite jį. Jeigu ne, tada tekstas yra prieš jūs. Mes balsuojame, kas už. Kas prieš? susilaikė, pritarta. Devintas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 22 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Pereikime prie 83 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Pirmas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Vienuoliktas pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikė, pritarta. Dvyliktas. Pranešėja siūlo pateikti žodinį pakeitimą, ar norite pasisakyti, jeigu ne kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antras kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Trečias kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Ketvirtas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 92 pakeitimas. Pranešėjas siūlo žodinį pakeitimą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Penktas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Šešioliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Šeštas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 96 pakeitimas. Kas už? Tiksliau 97 pakeitimas. Kas už? Prieš? mes turime pasitikslinti. Balsuojame dėl 97 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Close the vote. Balsavimas baigtas. 21 už, 14 prieš, 2 susilaikė. Pritarta. Devyniasdešimt aštuntas pakeitimas. Nebeaktualus. Septintas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Dvyliktas. Dvidešimtas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Aštuntas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 22 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 23 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 24 pakeitimas. Kas už? kas prieš, susilaikė, pritarta. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 26 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta Pritarta. 27 pakeitimas. Pranešėjas siūlo žodinį pakeitimą. Kas už? Prieš? Susilaikė. Pritarta. 28 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 106 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Šimtas septintas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 30. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Dešimtas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 111. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 11 kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė pritarta. Dvyliktas kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Pritarta. Tryliktas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 33 pakeitimas. Ne, sako pirmininkė, pereiname prie 119 pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaikė. Pritarta. Šimtas dvidešimt trečias pakeitimas. Kas už? Prieš? susilaikė, pritarta. Šimtas dvidešimt ketvirtas pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmesta. Keturioliktas kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmesta. Ne, pritarta, pritarta, sako pirmininkė. Šimtas dvidešimt septintas pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. Šimtas dvidešimt aštuntas pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikė, patvirtinta. Atsiprašau, aš nekri, nesikreipiau į pranešėją, tiksliau nesikreipiau į žodinio pakeitimo autorių, ar norite pasisakyti. 129 pakeitimas. 129 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmesta. 130. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmesta. 131. Kas už? Prieš? susilaikė, atmesta. 132, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 133, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 134, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 135. Šimtas trisdešimt penktas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmesta. 136. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 137. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 138 pakeitimas. Kas už? Prieš? susilaikė, patvirtinta. 139, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 140, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 141, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 142, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 35 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 36 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, Patvirtinta. 37. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikslinkime. 37. Pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Close the vote. Baigiame balsuoti. Atmesta. 17 kolegų balsavo už, 20 prieš. Tuo būdu pakeitimas atmestas. Dabar keliauja 38 pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 143. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 144. Ar norėtų pakomentuoti žodinį pakeitimą jo autorius? Ne. Tuomet balsuojam. Už jį kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 39. Kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 40 už prieš susilaikė patvirtinta. Šimtas keturiasdešimt penktasis. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 146, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 41, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 42, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta Patvirtinta. 147 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 148 už. Prieš. Turime pasitikrinti. 148 pakeitimas. Tikrinamės balsavimo rezultatus. Balsuokime. Baigėme balsuoti. problemėlė. Balsuoja vienu EPP kolega per daug. Todėl pakartokime balsavimą. Balsuokime dar kartą dėl 148 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Šešiolika kolegų balsavo už 20 prieš, tuo būdu pakeitimas yra atmestas. 43 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 15 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 151 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 152, kas už, prieš, turime pasitikrinti. Dėl 152 pakeitimo. Balsuokime, kolegos. Baigiam balsuoti. 19 kolegų balsavo už, 16 prieš, vienas kolega susilaikė, to būdu pakeitimas yra patvirtintas. Dabar balsuojant dėl 45 pakeitimo. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 46 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 47 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 48 pranešėjo žodinis pakeitimas. Ar norite pakomentuoti? Ne. Tad balsuojame dėl šio pakeitimo. Kas už? prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar 49 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Penkisdešimtasis už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Šešioliktasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Antrasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 17 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 18 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pakeitimas numeris 60 Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 61. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 19. Kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 64 pakeitimas. Jūs, atrodo, nenorite kolega pakomentuoti savo žodinio pakeitimo, tad balsuokime iš karto dėl jo. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 65 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 66 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 20 kompromisas. Kas už? Prieš, susilaikė, patvirtinta. 69 pakeitimas žodinis e, pakeitimas taip pat. Komentarų nėra, balsuokime iš karto, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Dabar keliaujame prie 21 kompromiso, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 73 pakeitimas. Turime balsavimą dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis – Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Antroji dalis. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 74 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 75 pakeitimas. E, tai yra žodinis pranešėjo pakeitimas, jis nekomentuoja, tad balsuom iš karto kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Dabar patvirtiname pakeitimus reikalingus ir balsuosime dėl viso dokumento projekto, balsuosime elektroniniu būdu. Balsuokime, kolegos. Baigiam balsuoti. Trisdešimt septyni kolegos balsavo, dvidešimt devyni už, šeši prieš, niekas nesusilaikė patvirtintas. Ačiū pranešėjai ir ačiū visam komitetui. Puikiai padirbėjom. Užbaigiam balsavimą, o dabar keliaujam prie kito darbo tvarkės klausimo. Du 2014 metais veiksmų planą patvirtino Europos komisija, kurio tikslas padėti mažoms ir tinėms įmonėms dėl ekologiškai tvaraus augimo galimybių. Veiksmų planas yra bendra strategija siekiant įtvirtinti mažose ir vidutinėse įmonėse tuos žaliosios ekonomikos elementus, paskatinti ekologinę pelėtrą mažose ir vidutinėse įmonėse. Regi nusprendė parengti nuomonę šią temą, nes siekiant mažesnės priklausomybės nuo iškastinio kūro, būtina pasitelkti regioninę politiką, kad šis tikslas būtų pasiektas. Mūsų pranešėjas yra ponas Nika. Jo nėra. Siūlau komitetui štai ką. Turime pranešimo projektą, kurį parengė pranešėjas ir galime nuspręsti paskirti laiką, iki kada galima teikti pakeitimus ir tai galėtų būti kovo penkta diena, ketvirtadienis. Ir šį darbų tvarkės klausimą galėtume tuo ir užbaigti. Ir tiesiog laukti pakeitimų. Ar visiems tai atrodo priimtina? Šešėliniai pranešiai neprieštarauja? Ačiū, kolegos. Jeigu komitetui tai atrodo priimtina, aš tik norėčiau priminti, kad 12 val. kovo 5 dieną, ketvirtadienį, baigėsi pateikimų teikimo laikas dėl ekologiškai tvaraus augimo galimybių mažose ir vidutinėse įmonėse. Kitas darbo tvarkės klausimas. Ar galėčiau pranešiau vardu pasisakyti? Dėkoju. Kitas darbo tarkis klausimas. Europos strateginių investicijų fondas. Pranešėjas yra kolega Lambert Van Nistelrooy. Ačiū jam, nes jis sutiko renkti šį pranešimą per labai trumpą laiką. Pranešimas bus pateiktas komiteto nariams anglų kalba. Šiandien E, diskutuosime dėl šio nuomonės projekto ir balsuosime kovo mėnesį komiteto posėdėje. Siūlau pakeitimų teikimų laiką 12 valanda, kovo 5 diena. Bet pakeitimus galima bus teikti tik angliškai. Norėčiau priminti, kad dar, darbo tvarkaraštis yra labai, labai apkrautas ir dirbsime tikrai ekstremaliomis sąlygomis. Anglų kalba patiktas pranešimas, pakeitimai turi būti teikiami taip pat angliškai iki kovo 5 dienos 12 valandos. Tai yra būdas sutaupyti laiko ir ponas Lambertas Anistelroj sutiko būti pranešėjų ir dėl kito mūsų darbo tarkės klausimo. Tai suomasis biudžetas numeris vienas 2015 metų projektas Europos strateginių investicijų fondas. Kadangi abu tie pranešimai yra susiję, siūlau mus informuoti dėl abiejų tų pranešimų. Ar tinka jums, e, ponė Vanistelroj, toks darbų scenarijus? Ir galėsime kartu tarti abu tos pranešimus. Ar jums tai tinka? Ačiū. Žodis jums, ponia Vanistelroj. Dėkoju, kalbėsiu anglų kalba, nes dabar atrodo, kad tik angliškai ir galime kalbėti. Ir e, šiuo metu e, kitoje posėdžių salėje e, Mhm. yra organizuojami e, posėdžiai, kuriuose būtent e, ir kalbama apie e, pateiktą pasiūlymą. Jūs esate teisi, per pastarąsias savaitės mes su kolegomis sunkiai dirbome, kad būtų pasiektas subalansuotas tekstas ir kad mes neperžengtumėm regijų komitetui suteiktų įgaliojimo. Nes jeigu pažvelgsite į tai, kas vyksta kitose komitetuose, E, pavyzdžiui, įtre ir transporto komitetuose tikrai yra didžiulė įtampa, kaip į pranešimą įtraukti jiems aktualius klausimus. Tuo tarpu, kalbant apie mūsų e, komitetą, tai mums labai svarbu, kad sanglaudos e, fondai ne, ne tiesiogiai nefinansuotų e, e, garantijų fondo. Tai yra svarbus aspektas, kurį reikia suvokti. Taigi dabar mes galime ir e, pagalvoti, kas, kaip vėliau, sakykime, panaudojant įvairias lėšas būtų galima pasiekti sinergiją. Kitaip tariant, aš ir keliu tokį klausimą, ar tas naujasis fondas prisideda prie sanglaudos politikų tikslų, tai yra socialinių, ekonominių ir e, teritorinės sanglaudos tikslų. E, tuo, tais aspektais mes ir norime apsiriboti, nes e, kitais klausimais rūpinasi kiti komitetai. Jeigu mes apsiribosime tik tai mūsų kompetencijai svarbiais klausimams, taip palengvinsime savo gyvenimą. Kalbant apie naują fondą, na, pavyzdžiui, daug žmonių e, gali galvoti, kad iš šio fondo būtent gal, bus galima lengviau gauti lėšos. Todėl, e, sakykime, e, kolegos, sakykime, iš Rumunijos visų pirma prašys lėšų iš to garantijų fondų. Reikia pagalvoti apie tokius pavojus. Ir dėje mes nežinome, kaip tas garantijų fondas bus panaudojamas. Aš apskritai teigiamai vertinu šio fondo idėją. O kitas dalykas yra tai, kad sinergija bus užtikrinta. Sakykime, valstybėse narėse bus įgyveninami projektai, bandomieji susijęs su energetika ir infrastruktūra ir bus e, momentas, kai e, projektas, kuris yra finansuojamas jau iš esamų fondų, bus e, taip pat E, papildytas ir kitomis e, finansavimo priemonėmis per garantijų fondą. Aš manau, kad tai yra teigiamas dalykas, e, nes tokiu būdu būtų galima sutelkti daugiau lėšų. Kalbant apie mūsų reglamentus, tai toks lėšų telkimas nėra uždraustas. Toliau, garantijų fondas E, gali leisti e, kurtis regioniniams platformoms. E, Kūrą galima panaudoti jau esamų fondų lėšos. Ir vietos valdžios institucijos galėtų parengti projektus ir tuo pat metu uh, E, renkti struktūrinių fondų iniciatyvas. Kaip visa tai vyks? Atsižvelgianti tai, pateikiau keletą pakeitimų pasiūlymų. Be abejo, noriu apsiriboti e, prioritetais, kurie mums yra aktualūs ir dėl tos priežasties akcentuoju būtent sinergiją Kitas dalykas yra štai koks. Aš norėčiau, kad mane informuotų apie naujo fondo poveikį. Kitaip tariant, čia jau periname prie vertinimų dalykų. Gali būti taip, kad e, garantijų fondas e, bus naudojamos ir e, leis pasiekti tam tikrų tikslų, kurių atžvilgių jis ir buvo sukurtas, pavyzdžiui, Rumunijoje ar kitose šalyse, kur, pavyzdžiui, jaunimas susiduria su didžiuliamis problemomis. Tačiau nors tose, sakykime, šalyse metro polinėse zonose to fondo lėšos duos teigiamų rezultatų, gali būti tai, kad visiškai priešingas poveikis bus kaimo vietovėms. Ir atsižvelgianti tai, aš prašau, kad būtų atliktas poveikio įvertinimas, nes e, pagal pateiktą pasiūlymą yra sakoma, kad turi būti finansuojami tik tai gyvybingi geri projektai. Ir aš noriu sužinoti, kokias pasakmes galėtų turėti toks e, apribojimas. Be to, e, kai kuriuose teksto vietose pateikiau konkrečių pasiūlymų. E, pavyzdžiui, kad reikėtų daugiau akcentuoti tarp valstybinį arba tarp regioninį aspektą Aišku, šie klausimai, šie dalykai jau yra įtraukti, tiesiog turi būti labiau išryškinti. Be to, reikėtų pasakyti, kad būtent mm, dokumentuose mes galime rasti daugiau informacijos, papildomos informacijos apie tą garantijų fondą. Sakykime, pažiūrėkime į atskirų regionų įsiskolinimus. Ir neaišku, kaip, pavyzdžiui, tas, tuos įsiskolinimus būtų galima spręsti ES lygmeniu. Juk e, vietos valdžios institucijos e, turi veikti, ima e, kreditus, tačiau kalbant apie tokių lėšų, kalbant apie tokias lėšas, tai iš garantijų fondo neturėtų būti tokie įsiskolinimai padengiami. Dėl geografinio aspekto jis taip pat čia nėra paminėtas. Ką reiškia tas geografinis aspektas? Tai reiškia, kad Italijai arba Prancūzijai bus skirtas e, tam tikras e, procentas lėšų e, nenoriu, kad viskas taip e, detaliai būtų surašyta. Aš norėčiau, kad apskritai būtų kalbama apie e, subalansuotą lėšų skirimą. E, būtent dėl tos priežasties aš ir noriu, kad būtų paminėtas toks bendras geografinis tas aspektas. Dabar dėl taisomojo biudžeto projekto. Penktasis punktas nuomonės projekte Aš čia rašau, kad e, fondas neturi turėti kažkokių neigiamų pasiekmių. Paramai, kuri yra teikiama per esamas struktūras. Kitaip tariant, e, šis e, fondas negali, sakykime, pakengti jau esamoms finansavimo priemonėms, kurios jau egzistuoja. Galbūt dauguma šalių pasinaudos e, projektais ir juos finansuos e, dalinai iš EFSI fondo. Tačiau mes nenorime, kad tie projektai būtų, na, šimtų procentų finansuojami iš EFSI fondo. Jeigu turite pakei, pasiūlymų dėl pakeitimo, prašome teikti iki kovo 5 dienos, 5 kovo taip pat yra ir mano gimtadienis. Galite man kartu be pakeitimų pasiūlymų atnešti kokį ir saldainį. Iš karto Jums už tai norėčiau padėkoti. Ačiū, sako pirmininkė, ačiū. Mes tikrai prisiminsime e, kovo penktą dieną, jau pasižymėjome. O dabar norėčiau suteikti žodį poniai Breso, kuri yra šešėlinė pranešėja. Ačiū. Ko gero galiu kalbėti itališkai, ar ne? Galėčiau bandyti ir angliškai, bet itališkai patogiau. Kadangi e, šis klausimas yra labai sudėtingas, todėl norėčiau kalbėti gimtają kalbą. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui ir galiu pasakyti, kad jūs gausite e, pakeitimų pasiūlymus, kurių pradžioje mes parašysime su gimtadieniu, o po to pateiksime jums mūsų pasiūlymus. Taip e, pasveikinsime jūsų gimtadieniu. Kai dėl e, nuomonės projektų ir padarytų pakei, pasiūlytų pakeitimų, jie yra įdomus, mes juos tiesiog permetėme akimis ir galime uh, pasakyti, kad daugeliui pakeitimų pasiūlymui mes galime pritarti. Tai pačiai pagrindiniai minčiai mes galime pritarti. Aš norėčiau pateikti keletą pastabų, o po to, aišku, mes pagalvosime, kokius pakeitimo pasiūlymus pateikti. Taigi, visų pirma, e, šiuo atveju mes kalbame apie garantijų fondą kuris neturėtų virsti papildomu finansavimo šaltiniu. O šis fondas yra skirtas sutelkti institucinių bei privačių investuotojų lėšas ir taip paskatinti investicijas. Investicijas, kurios turi pasižymėti tam tikromis charakteristikomis. Tai yra investicijos, kurios turėtų būti skirtos padidinti užimtumą tokio pobūdžio investicijos greičiausiai turėtų būti skirtos daugiau e, modernizavimui e, pramonės arba, pavyzdžiui, infrastruktūros. Žinia, kad e, Europoje reikalinga pramonės modernizacija, kad būtų galima uh, padaryti ją labiau konkurencingą. Toliau antra pastaba. E, labai svarbu užtikrinti tą e, papildomumo efektą. Šiuo atžvilgiu mes kalbame apie garantijas. Ir e, žinoma, kad jeigu investi, investicijas būtų galima daryti, tiksliau, jeigu tik tai privačių kapitalų galima būtų e, finansuoti tam tikras investicijas, tai nebereikėtų kalbėti apie kažkokį papild, papildomumo e, efektą. Tačiau, e, kalbant apie garantijų fondą, būtent jis yra reikalingas, kad būtų įmanoma paskatinti privačius investuotojus investuoti. E, investicijos šiuo metu e, yra labai aktualus ES ir privataus kapitalo investicijos e, turėtų būti papildytos iš viešųjų išteklių arba iš ES fondų. Tačiau reikėtų vengti vieno dalyko. Tai yra, kad ištekliai ir investicijos pagal Junkerio planą e, būtų panaudotos tose srityse, kur darbo vietų būtų sukurta mažai Kitaip tariant, mes nenorime, kad būtų investuojama į tas rytis, kurios neleistų pasiekti tos papildomos vertės užimtumo ir sanglaudos e, srityje. Teritorinis e, subalansavimas yra labai svarbus. Rengiant kiekvieną e, pasiūlymą dėl investicijų reikėtų atsižvelgti į teritorinės sanglaudos principą. Be abejo, yra šalių, e, kur, tarkim, kurių reitingas yra AAA ir joms greičiausiai tokio garantijų fondo nereikės. E, tuo tarpu šis garantijų fondas ypač bus reikalingas kitoms šalims, kur E, sakykime, pripažintos e, šalies patikimumo reitingas yra daug žemesnis. Toliau dar vienas dalykas. Esu įsitikinusi, kad e, Mes vis daugiau siekiame panaudoti finansų inžinerijos priemonės. Todėl reikia supaprastinti pačių finansavimo priemonių panaudojimą. E, ypač tai pasakytina apie struktūrinius fondus. Na ir galiausiai, jeigu mes sugebėsime pasiekti, kad e, kai kalba eina apie didelius teritorinius projektus. E, pagal Junkerio investicijų planas e, turėtų būti derinamas su struktūriniais fondais. Ir tokiu būdu mes sustiprinsime struktūrinių fondų galimybę atgaivinti Europos ekonomiką, ypač tose E, vietovėse, kurios labiausiai nukentėjo nuo ekonominės krizės, tačiau kurios pasižymė e, dideliu augimo potencialu. Na ir kaip sakiau, iki kovo penktosios dienos kartu su sveikinimais pranešėjai pateiksime ir pakeitimų pasiūlymų. Dėkoju. Ačiū. Ar norėtų kalbėti kiti šešėliniai pranešėjai? Prašom, kolega. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Nenorėčiau praleisti savo traukinio, kuris netrukus tiesiog įneš savo indėlį diskusiją. Mes kalbėjom apie sanglaudos fondą. Juos reikėtų panaudoti šiame projekte. Reikėtų iškelti šį klausimą, nes tos lėšos, kai kurios remiamus iš horizonto 2020 biudžeto. Ketinimai Junkerio plano ir rinkos gaivinimo priemonės ir sanglaudos projektai yra susiję tarpusavyje. Ir aišku, tai ko gero yra geriau negu vien grinam grinuniems mokslo tyrimams skirti pinigai, nes tai apimtų kartu ir mokslo tyrimus ir praktinius aspektus. Tai pasina, tuo galėtų pasinaudoti ES ekonomika. Tačiau man dar vis kyla susirūpinimo dėl e, to, kokį signalą gaus to tie, kuriems ne, nereikia rūpintis dėl horizonto 2020 lėšų, kai bus parenkami tie nugalėtojai. Tiesiog dėl to viso dar kyla susirūpinimo. Privatus investuotojai e, kalba apie pagrindinės investicijas. Kaip, kaip bus, ar atsiras kažkokia supervalstybė, kuris spręs, kokios investicijos yra geros E, ir būtent dėl to manau, kad neužteks tų viešųjų pinigų, reikės ir privačių. Bet kaip juos pritraukti? Ar investuotojai norės investuoti? Jiems reikia žinoti, kas lypi už to, už tų 315 numatytų milijardų. Tad aš nemanau, kad šie, siūly, kad šie visi siūlymai yra labai pozityvūs. Be abejo, turime pasižiūrėti, kokie yra realūs rezultatai. Turime pažiūrėti, kas galėtų padėti Europos ekonomikai grįžti į augimo kelią, jeigu atsirastų pozityvių rezultatų, mums nereikėtų žiūrėti, pat nereikėtų paprastai sakyti, na štai kaip puikiai suveikė Junkerio planas. Tiesiog turime likti realistais ir labai atidžiai vertinti tai, kas buvo pasiūlyta. Dėkui. Pirmininkė, dėkoju. Prašom, kolega Šablum. Muchas gracias, senora prezidenta. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai principiniais bruožais pasakysiu, kad dabar labai džiaugiuosi, kad esu šioje salėje ir, kaip sakė ora, pasisakantisis, džiaugiuosi, kad kalbėjomės e, apie Junkerio plano poveikį. Manau, kad mes šiek tiek e, iki pro šalį. Mums e, reikėtų mažiau e, daryti politiką ir užsimti žmonėmis, subsidijos e, duoda nedidelį sverto principą ir panašiai. Aš visiškai pritariu tam, kad šitie, šitos investicijos ne nacionalizuojasi, nenacionalizuojamos. kad mes ir vėl dabar e, turtingiausias zonas paremsime. Žinoma, yra tam tikras pavojus, nes gali būti, kad investuosime į Japoniją. Aišku, juokauju. Bet ką norėčiau pasakyti? Ne tik Junkeris, bet mes visi Jeigu per trumpalaikį laikotarpį, per trumpalaikį laikotarpį, jeigu mums nepavyks padaryti taip, kad investicijos e, iš Junkerio e, plano bus, būtų nukreiptos į nedarbo mažinimą, tai tikrai bus didžiulė nesėkmė ir Europa nuo to susi, susilpnės. Rasti tinkamas investicijas yra gerai, Tačiau reikia atsižvelgti į tuos, kurie gyvena labiausiai krizės paliestose zonose. Jeigu jie nematys, kad skurdas, kuriame jie gyvena, mažinamas, tai programa nepavyks. Aš tikiuosi, kad kiti komitetai, kurie ne vien tik tais e, buhalterija užsima, atsižvelgs į mūsų tikslų, socialinius tikslus. Reikia kontroliuoti, kaip yra pasirinkami projektai ir žiūrėti, kad šitie projektai įtakotų darbo vietas. Bent jau tokių ketinimų turėtų. Ir labiausiai reikia atkreipti dėmesį į tas šalis, kuriuose aukščiausias nedarbas. Atsiprašau, kad miniu tas šalis, kurias labai myliu. Bet jeigu Luksemburgė nuo 13,5 perėsime prie 14, tai tikrai nieko gero nebus. Reikėtų uh, e, ten veikti, kur, darbas, kur nedarbas didžiausias. Regioninės vyriausybės labai puikiai žino, kokios yra realios socialinės problemas, taip pat žino, koks yra nedarbo procentas, koks ilgalaikio nedarbo procentas. Jos tą žino geriau negu e, kiti vyriausybės lygiai arba kitos organizacijos, kurios yra toliau žmonių. Mes parlamente, bent jau regi komitete, atsižvelgiame į projektų ketinimus, kurie yra vykdomi pagal Junkerio planą. Ir norėčiau visus paraginti tame tarpe ir pranešėją niekada nepamiršti, kad reikia kovoti su nedarbu. Niekada nepamiršti tokios minties. Kartais reikia, darant pasirinkimus, e, būti tvirtesniems, racionalesniems pasirinkti ne tik tuos projektus, kurie e, nieko net neš. E, reikia nepamiršti e, socialinio aspekto. Ačiū pirmininkė, aš labai greitai, nes taip pat turiu suspėti į traukinį. Tik poros pastabų. Pirmoji pastaba. Mūsų komitetui gali kilti klausimas ir manau, kad tas klausimas yra vienas centrinių. Ar investicijų fondai Europoje dar labiau pagilins skirtumus tarp regionų ir e, nustums į šalį socialinę sanglaudą. Tai toks klausimas būtų. Ir mes dar supratome, kad e, privačios įmonės siūlys kažkokius veiksmus atlikti labiausiai išsivyščiusiuose, e, geriausiuose zonuose, o ten, kur nedarbas aukščiausias, kur tikrai labai reikia investicijų, kad būtų pataisytos problemos, kad būtų sumažintas nedarbas, yra rizika, kad toms e, zonoms visai neliks jokių galimybių. Pavyzdžiui, ultraperiferiniai regionai Savai mes suprantame, kad dabartinėmis sąlygomis visiškai nesu, nematau, koks projektas galėtų būti panaudojamas, kad e, iš fondų toms zonoms būtų skiriami pinigai. Taigi problema iš tiesų didžiulė ir dėl to pranešėjas teisus sakydamas, kad mes turime remtis sutartimi, primindami Europos komisijai kad Europos komisija yra saistoma tam tikrų sanglaudos tikslų, ekonominės, socialinės, teritorinės sanglaudos, kuriuos iškėlė ES steigimo sutartis. Atsižvelgiant į e, geografinius kriterijus, e, komisija tų pasirinkimų nedarė atsižvelgdama geografinius kriterijus. Mes regionų komitete tikrai pasirinkimą padarėme, mes regionus pabandėme suskirstyti kategorijomis, kategorijomis ir mūsų regionai eina iš viršaus apačią, nuo labiausiai išsivyščiusių iki mažiausiai išsivyščiusių. O Europos sąjunga investuoja visoje Europos sąjungoje ir turi atsižvelgti į tuos mūsų nustatytus kriterijus. Štai ką mūsų komitetas gali pabrėžti, nes kiekvienas komitetas Europos parlamente į Junkerio planą žiūrės per savo prizmę, tiek iš biudžeto, tiek iš ekonominės pusės, Mes negalime laukti, kol komitetą atliks, e, kol darbą atliks kiti komitetai, mes turime mums priklausantį darbą ir turime dirbti. Ačiū dabar žodis ponui Zeller. O po to žodis ponui Renk. Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, passiert schon in anderen Ausschüssen. Manau, kad nereikėtų visko komplikuoti. Mūsų komitete e, diskusija jau vyko, tiesiog susitelkime prie to, kas yra svarbu mums, regi komitetui. E, manau, kad mums svarbiausia yra pereiti prie kitos sanklaudos laikotarpio, nuotyti, kad būtų pakankamai regioninių fondų, kad būtų tariamasi su valstybėmis narėmis, kad būtų pasiteltos ES lėšos ir kad kofinansavimų lėšų užtektų iš valstybių narių. Taigi visą tai galėtų padėti kurti darbo vietas ir užtikrinti didesnį konkurencingumą. Dabar E, šiandien mes diskutavome apie Junkerio planą, bet čia perspektyva šiek tiek kitokia. Norima kurti ekonomikos augimą Europoje, kadangi dabar situacija komplikuota. Kai kuriuose valstybėse narėse e, tebeveši recesija arba augimas yra labai menkas. Na, o privatu šiame sektoriuje pinigų esama, yra pensijų kasų, kurios lėšų turi ir ieško galimybių investuoti. Europos komisijos pirmininko planas būtų e, toks, siekiama būtų suteikti galimybę tiems fondams investuoti ten, kur rizikos nėra pernelik daug ir surasti galimybių investuotėms, bet jau aš taip suprantu. Klausimas būtų toks. Mes norime, kad regioninė struktūrinė politika būtų įgyvendinta, mes keliam klausimą, kaip tai turi būti padaryta, bet šis planas ir tos politikos yra šiek tiek ir skirtingi klausimai. Mes, kaip žinia, ES lygmenių stengiamės sumažinti riziką ir ją iš viso panaikinti. Europos investicijų bankas e, daro taip pat viską, kas reikia, kad privatus kapitalas galėtų sėkmingai investuoti į šios projektus. Esame pasirengę finansuoti tokius projektus, kuriems iki šiol finansavimo trūksta. Būtų pateikiamos lėšos. Ir mes rengdami biudžeto planą, rengdami daugia metę finansinę programą, spręstume, kas ir kaip bus naudojama. Spręstume dėl tų tikslų, pavyzdžiui, mokslo tyrimų srity, inovacijų srity ir transporto sektoriaus. nebūtų liečiamos tos lėšos, kurios numatytos yra struktūriniai politikai ir visomai politikai. Kai kas galbūt sakytų, o kodėl įmame mokslo tyrimų pinigus, kodėl įmamos lėšos iš horizonto 2020, kodėl lėšos įmamos iš Europos tinklų sujungimo priemonės. Tai turi būti tos temos, kurios Europos Sąjungoje ypatingai rūpi, tai kodėl iš ten įmamos lėšos metų eigoje dar buvo nepanaudotų pinigų iš struktūrinių fondų ar žemės ūkio fondų. Ir manau, kad čia turėtumėm viską tinkamai įvertinti. Mes norime, kad sanglaudos politika ir struktūrinė politika būtų gyvendinamos tinkamai. Ir kad tai pasitarnautų mūsų koncepcijai. Techninių požiūrių ko gero turėčiau pažiūrėti, kas vyksta biudžeto komitete. Turėčiau paklausti, kas vyksta ten. Reikia, kad ES pinigai būtų panaudoti teisingai ir efektyviai. Horizontas 2020. Ir čia, tai yra ta programa, kur iš esmės kompetentinga yra Europos komisija. Struktūrinė regioninė politika irgi yra svarbios. Iki 20 metų numatytos lėšos šioms rytims, joms ir turi būti skirtos, jų negalima skirti kitoms reikmėms, pavyzdžiui, investicijų planui, kurį minėjau. Jeigu būtų būtent taip, susidurtume su dideliais sunkumais po 2020-ųjų. Nes anglodos politika ir struktūrinė politika gyveninti būtų labai sunku, kaip ir regioninė politika. Tai štai tiek. Dėkui. Ačiū, ponia Rinkė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasisakysiu kolegos, kolegės Monikos Fagner vardu. Ji yra šešėlinė pranešėja, bet negalėjo atvykti, nes dabar jau keliauja į vieną. Kalbėsiu vokiškai, nes tekstas yra parengtas vokiškai. Taigi, ačiū sekretoriatui, ačiū pranešėjai, kurie puikiai padirbėjo per tokį trumpą laikotarpį. Ši nuomonė yra labai konkreti, teikiami sprendimai e, gyvendinti sanglaudos politiką ir Junkerio planą, kad jie būtų vienas kitą papildantis. Regi komitetas turi patirties sanglaudos politikos rytyje. Turime žinoti, kad regionai, kurie kenčia nuo nedarbo, turi sulaukti paramos. Tai yra tas aspektas, kuris yra visiškai čia ignoruojamas. E, studija rodo, kad, kad e, kai kurie regionai yra ypač paliesti nedarbo. darbo ir tos papildomos priemonės mokymų ir švietimui turi būti pasitelktos. Reikia kurti kvalifikuotas, kokybiškas darbo vietas. Tai turi būti viso to plano prioritetas. Struktūriniai fondai padėjo ES įdėkti e, teisėkuros priemonės, kurių tikslas yra e, tinkamai tvarkyti investicijas. Kalbam apie partnerystę, apie įvairių vietos valdžios grandžių ir pilietinės visuomenės dalyvavimą šiuose programuose. Bet apie tai dokumente kol kas nėra kalbama. Buvo pateikti projektai, kuriuose išdėstyta nemažai idėjų. Valstybės narės tų idėjų pateikė visai nemažai. Artimiausiomis savaitėmis turime kartu padirbėti, kad galėtume e, strateginių investicijų fondą galutinai sukurti, nes net jeigu nebus demokratinių taisyklių, negalėsime tinkamai turimomis galimybėmis pasinaudoti. Ačiū. Ačiū, pane Damato. Ačiū. Ačiū kolegai už e, atliktą darbą. Galiu pritarti tam, kas rašoma nuomonėje. Jūs sakote, kad e, reikia uh, E, daugiau sinergijos tarp garantijos fondo ir struktūrinės politikos fondų. Aišku, jų tikslai yra kitokie, ypač galvojant apie laikotarpį nuo 14-20 metų, nes anglos politikos fondo lėšomis turi būti siekiami e, socialiniai sanglodos tikslai, ko negalima pasakyti, pasakyti apie garantijų fondą. Todėl reikia numatyti sinergiją tarp šių dviejų E, fondų, nes e, kitaip kils grėsmė, kad e, struktūrinių fondų lėšos bus tiesiog nukreiptos į EFSI. Yra sakoma, kad valstybės narės gali pasinaudoti sanglaudos politikos fondams, fondais, projektams invest, finansuoti. Tuo tarpu Europos investicinis bankas, jo investicijos turėtų būti daromos per EFSI E, fondą. Ir tos lėšos turėtų būti e, skirtos dideliems e, projektams, vadovaujantis tam, tikroms, tam tikromis taisyklėmis, kurios keliamos partnerystėmis bei partnerystėms. Matau, kad jūs Rašte kalbate apie tai, kad reikia turėti omeny ekonomikos, socialinius ir teritorinius tikslus, mažinti atotrukį tarp regionų. Tačiau komisijos pačiam pasiūlyme yra sakoma, kad socialinės tiksliau, sanglaudos politikos fondo lėšos gali būti panaudotos EFSI. E, be to, e, mes puikiai žinome, kad EFSI E, fondo lėšams panaudoti, e, nebus keliami tie patys reikalavimai dėl BVP ir dėl e, kitų ekonominių dalykų, kaip pavyzdžiui tai daroma sanglaudos politikos fondams. Ir tai kelia grėsmę, kad daugelis kreipsis į EFSI fondą, kuriam finansuoti lėšus bus paimtos iš sanglaudos fondų. Tai yra tikrai nesve, tai nėra geras dalykas. O dėl EFSI valdysenos, tai ak, nemanau, kad yra užtikrintas skaidrumo aspektas, nes yra sakoma, kad projektams įvertinti bus skirti šeši e, nepriklausomi ekspertai, kuriuos paskirs bendru sutarimu Europos investicinis bankas ir komisija. Kodėl į šį procesą nėra įtrauktas Europos parlamentas? Ačiū dabar žodis ponui Novakos. Ačiū pirmininkė e, dėl pono Nistelroj nuomonės. Čia yra, neva tai sakoma, kad nėra e, konkrečios taisyklės. E, dėl to, kad reikia projektus atrinkti pagal tam tikrą geografinį balansą. Jau dabar Europoje egzistuoja tam tikras disbalansas. Kai kurie regionai Europoje labiau įsivystę, kiti mažiau. Ir mums tikrai nereikia dar vienos priemonės, kuri tik tai paskatintų skirtumus tarp regionų. Turėtumėm vengti kolizijos e, tarp Junkerio plano ir sanglaudos politikos. Mes turime sukurti sinergiją tarp šių dviejų priemonių. Tai yra tik tai vienintelis kelias, kuris e, leistų gyvendinti daugelį projektų ir sukurti pridėtinę vertę. Nes būtent to ir tikisi žmonės iš mūsų. Antras dalykas. Reikalingi skaidrus kriterijai. Dėl to, kaip bus tvirtinami e, projektai, kiek visoms valstybėms narėms e, turi būti e, suteiktos vienodos galimybės e, sprendimų prieimimo procese, kad vėliau būtų išvengta kalbų, kad tam tikros, kalb, tam tikros šalis e, turi daugiau įtakos, kitos mažiau, atrenkant projektus, kurie turėtų būti gyvendinti. Galiausiai, reikia didinti e, žino, žinojimą apie patį fondą. Pavyzdžiui, yra šalių, kurios e, yra parengusios pasiūlymų dėl projektų, kurie greičiausiai jokių investuotojų nesudomins. Be abejo, yra tam tikrų projektų, kurie susityje su informacinėmis technologijomis, kurios galbūt bus e, patrauklesnės e, investuotojams, tačiau mes turėtumėm identifikuoti, kokia tikslinė projektų grupė turėtų būti finansuojama pagal Junkerio planą. Ačiū, daugiau pasisakyti norinčių nematau. Žodis ponui Van Nistelrooy. Ar norėtumėt sureaguoti į pateiktas pastabas? Dėkoju. Na, nuomonės projekte yra įtraukti klausimai, kuriuos mes šiandien aptarėme. Jeigu turite kažkokių papildomų idėjų, e, kurios patektų į mūsų komiteto kompetenciją, esu pasirengęs e, jas išklausyti. Buvo kalbama apie naują valdyseną. Man atrodo, kad šie klausimai bus aptariami ekonominių reikalų komitete, komitete tad į jų dirbą neturėtumėm kištis. Kaip ir pasakė kolega, viskas yra tarpusavyje susiję. Aš e, atėjau iš kito komiteto, kuriame kalbama apie pinigus. Ir ten buvo kalbama apie tą sniego gniuždės efektą, kurį galėtų e, sukurti, pavyzdžiui, Horizontas 2020 strategiją. Investavus vieną eurą, kokią gražą galėtum gauti. Šiuo atveju ta graža, tas e, sniegugniuštės efektas tikrai nebus didelis. Nes, e, pavyzdžiui, jeigu mes kalbėsime apie švietimo e, centrų sukūrimą, tai tokių investicijų graža tikrai nebus didelė. Kai kurie netgi pasakys, kad e, pinigai at, tokiu atveju yra išvaistyti. Nepaisant to, kad mes e, išvelgsime pridėtinę vertę. Taigi šiuo atžvilgiu mes turime kalbėti apie skirtingus tikslus, apie skirtingas išteklius ir skirtingas investicijas. Jeigu nori rizikuoti, turėti didelę gražą, niekas tam neprieštarauja. Tačiau dabar yra labai svarbu taip pat, kad ir valstybės narės teiktų informaciją apie tai, ką jos daro. Nes manau, kad e, Italijoje kitu, e, yra elgiamasi vienaip, kitose šalyse kitaip ir galima organizuoti diskusijas, kas yra įmanoma ir kas ne. Bus e, tam tikrų sričių, kur galima rasti bendrą vardiklį. Bet bus ir sričių, kur, pavyzdžiui, valstybės viena šalis galės pasakyti kitai, kad e, pastaroji tiesiog e, išvaistė lėšas. Kitaip tariant, e, jokios gražos iš vykdomų projektų nėra. Bet ne čiagi slypi problema. Problema yra sukurti plėtrą regionuose, kur yra tų esminių problemų, fundamentalių problemų. Ir to tikslą galima pasiekti ne vien tik tai per garantijų fondo lėšas. Aišku, mes galime grįžti prie šio klausimo, mes ir neprieštaraujame Junkerio investicijų programai, bet reikėtų daugiau reklamuoti ir mūsų veiklą. Na, aš dabar kreipiuosi į komisiją, kad jį padėtų mums šiame darbe, nes e, yra kalbėtojų, yra kalbėtojų kitame komitete, kurie sako, kad atstovauja komisija. Mes taip pat ir čia turime komisijos atstovų, taigi leiskime jiems pasisakyti. Ačiū už jūsų komentarus. Na, būdama pirmininkė, norėčiau pabrėžti, jog yra iš tikrųjų labai svarbu, kad savo nuomonėje mes, kurią mes patvirtinsim, tiesą sakant, aš taip tikiuosi, kad būtų pabrėžta tas papildomumo aspektas tarp šių dviejų priemonių. Svarbu pabrėžti sanglaudos politikos priemonės svarbą ir skirtumus. Mes turime skirtingus tikslus, turime skirtingas lėšas, kaip jūs sakėte, ir tuo pat metu turime pabrėžti jų abiejų svarbą Europos Sąjungai. Aš manau, kad tiek galima būtų pasakyti. Europos komisijos atstovų klausiu, ar jie norėtų pasisakyti. Prašom. Much, uh, Ačiū, ponė pirmininkė, už man suteiktą žodį. Trumpai norėčiau sureaguoti į šią įdomią diskusiją. Džiaugiamės pranešėjų pareikštą nuomonę. Ponas Zeller taip pat išsakė teisingų apibendrinimų. Manau, kad investavimo tik, plano tikslas, kaip pateikė ponas Junkeris, yra paskatinti investicijas, kad jų srautai pajudėtų ten, kur reikia. Kriterijai finansavimo priemonėms dar nėra numatyti, tačiau tai, kas vyksta, atitinka tai, ką minėjau kiti kalbėtojai. Europos komisija yra labai svarbu e, atsižvelgti ir techninį ir ekonominį gyvybingumą. Tai bus esminis kriterijus Junkerio planui. Taip pat būtinas suderinamumas ES kitomis politikomis ir svarbiausiais tikslais būtų, taip pat yra svarbu pasitelkti privatų kapitalą. Perinu to būdu prie kito dalyko, kurį minėjo daugelis kalbėtojų. E, Europos strateginių zysių fondas nedubliuoja e, sanglaudos politikos priemonės. Tai yra ta priemonė, kuri padeda investicijoms laisviau atsirasti ir būti nukreiptoms ten, kur reikia, į regionus. Būtent dėl tokios struktūros, dėl to, kad privatus sektorius bus įtrauktas, būtina projektus parinkti pagal tai, kas juose siūloma, pagal nuopelnus, taip sakant. Nereikėtų taikyti pozityvios ar, ar negatyvios diskriminacijos, tiesiog nereikėtų turėti taip pat ir jokių geografinių predispozicijų ar iš ankstinių nuostatų, kaip mes sakome. Tad tikimės Europos e, strateginių investicijų fondas kaip priemonė tikrai pateisins savo buvimą. Kai dėl pakeitimų, dabar jų visų neminėsiu ir nenagrinėsiu, nes laiko maža, norėčiau pasakyti keletą bendrų pastabų. Aš manau, kad kai dėl pranešimų, dėl ataskaitų rengimo, tas procesas turi vykti, ataskaitos turi būti rengiamos Tik tai reikia išsiaiškinti, kaip geriausiai paskirstyti naštą tarp tų, kurie tas ataskaitas turės teikti. Manau, kad būtų puiku turėti tokią ataskaitų teikimo sistemą, kad kartu būtų atliekamas ir jų įvertinimas ir kad būtų galima geriau įvertinti, kokie, e, kiek naudos buvo gauta ir kiek kainavo tas ataskaitų rinkimas ir teikimas. Kai dėl deleguotojų aktų Europos komisija nemano, kad ta priemonė yra būtina, nesame visiškai nusiteikę prieš, bet turėtume dar pasižiūrėti, kokios yra teisminės galimybės pasitelkti tuos deleguotusius aktus. Tiek būtų mano pastabų, dėkuoju. Pirmininkė, ačiū. Norėčiau visiems priminti, jog pakeitimus galima teikti iki kovo 5 dienos 12 valandos ir tai yra pono Vanys Elroj gimtadienis. Priimam visas dovanas. Tik anglų kalba, pridūrė ponas Van Nistelroj. Kitas darbo tarkės klausimas yra vėlgi susijęs, tai yra du susiję punktai 11 ir 12. Ponas Boštinarų yra mūsų pranešėjas, kuris laiko taip pat turi labai nedaug Ir tikiuosi vis dėlto, kolega, kad, turėtumėt, kad turėsit pakankamai laiko pristatyti tuos pranešimus. Abu iš karto. Kadangi tai yra tarpusavį susiję klausimai. Vienas iš jų yra Euratomo reglamento keisimas, reglamentas numeris 1311-2013, kuriuo nustatoma daugiametinė finansinė programa. Tai yra to reglamento dalinis keitimas. Kitas punktas yra taisomasis biudžetas numeris 2 2015 metų projektas su pasidalėmųjų valdymų susijusių įsipareigojimų perkelimas, ekonominė, socialinė, teritorinė sąglauda, tvarus augimas, saugumas ir pilietybė, pilietiškumas. E, Europos vaidmuo pasaulyje. Pranešėjas yra ponas Buštinar, žodis jums kolega. Mnogo vi blagadara. Now I will turn in English because is the working language Kalbėsiu angliškai, kadangi nuomonė pareista angliškai. Na ir pasistengsiu atsakyti klausimus. Kodėl yra taikoma ta specialioji procedūra? Kodėl tik tai anglų kalba? Ir kodėl nuomonė turi būti patvirtinta, kuo galima greičiau, kad duodu vaisių. Aš esu parengęs du nuomonės projektus E, kurie yra skirti biudžeto e, komitetui. Ir abi nuomonės e, projektai yra susiję su tuo, kad yra vėluojama patvirtinti veiksmų programas. Abi nuomonės pristatysiu vienu metu, kadangi jos yra tarpusavyje susijusios. Taigi, kalbant apie EFSI fondą, tai tik tai 225 2251. Viena e, veiksmų programa buvo patvirtinta, 71 e, veiksmų programa, kitaip tariant, 13 procentų e, programų buvo Um, perkeltos į kitus metus e, pagal finansų reglamentą. Kitaip tariant, e, jos turėjo buvo, jau buvo parengtos patvirtintų 2014 metų pabaigoje, tačiau tai jau nebuvo padaryta dėl laiko trūkumo. Todėl jų patvirtinimas buvo perkeltas į 2015 metus. Na ir vis dar galima e, panaudoti e, visoms 260 e, veiksmų programoms galima panaudoti 2014 metų įsip, mokėjimo įsipareigojimus. Tačiau tam e, rei, tačiau reikia atsižvelgti, kad pagal 19 straipsnį iš MFF reglamento gegužės mėnesio turės būti atlikti tam tikri peržiūrimai. Komisija, atsižvelgianti tai, pateikė pasiūlymus, aišku, aš komisijai norėčiau už tai padėkoti, ir e, tie pasiūlymai turėtų būti patvirtinti nedelsant. E, Dėl tos priežasties šie du nuomonės projektai yra parengti anglų kalba ir per trumpą laikotarpį, per labai trumpą laikotarpį. Taigi šios dvi nuomonės joms yra taikomi, taikomos skirtingos procedūros, atsižvelgiant į tai, kokį vaidmenį turi vaidinti Europos parlamentas. Kai dėl MFF peržiūros, Europos parlamentas turi suteikti sutikimą. Tuo tarpu, kalbant apie e, taisomąjį e, biudžeto projektą, jo atžvilgių turėtų būti taikoma bendro, bendroji teisėkuros e, e, procedūra. E, komisijos, komisija atsižvelgianti tai jau yra pateikusi pasiūlymą, taryba pritarė, pagal pasiūlymą yra sakoma, kad 2014 metams pirmos B antraštinės darys lėšos turėtų būti visos perkeltos į 2015 15 metus. Kitaip tariant, 2015 e, metais vietos valdžios institucijos turės tas lėšas įsisavinti. Ir komisija sakė, kad ji bus e, aktyvi partnerė ir teiks e, paramą tiek programų rengimo, tiek jų įgyveninimo laikotarpiu. Tikiuosi, kad komisija šiandieną patvirtins savo įsipareigojimus dėl mm, mano minėtų įsipareigojimų. Tai yra labai svarbu ir tikiuosi, kad na, komisija laikysi savo žodžio ir nedelsen patvirtins likusias e, veiksmų programas tada, kai parlamentas patvirtins pakeistą MFF ir taisomai biudžeto projektą. Tos lėšos, kurios nebus perkeltos į 15 dieną ir bus yra susijusios su ERDF e, fondu, ir tai bus e, fondos, tai bus lėšos, kurios yra skirtos stojimo į ES pagalbai ir Europos kaiminystės priemoniai. E, dėl ko? Todėl, kad vėluojama patvirtinti tam tikrus teisės aktus susijusius su minėtomis e, programomis ir be to į e, tą procesą turės būti įtrauktos trys pusės, tai yra valstybės narės, šalis kandidatas ir kaiminystės šalis. Taigi, e, norėčiau rekomenduoti, kad su minėtomis lėšomis būtų galima elgtis kaip ir kitų atvejų atžvilgių. Ypač dėl 15 arba 16 metų. Norėčiau pasiūlyti sutikti su pateiktų pasiūlymu, nes tai yra būtina sąlyga tam, kad MFF būtų peržiūrėta ir kad 2014 metų lėšos, kurios buvo skirtos programoms, kurios turėjo būti patvirtintos 14 metais, bet buvo patvirtintos 15 metais, būtų joms panaudotos šiais metais. Labai svarbu, kad Europos parlamentas suteiktų tam sutikimą, ko galima greičiau Ir norėčiau kreiptis į visus šešėlinius pranešėjus ir visas politinės frakcijas dirbti kartu efektyviai, kaip darėme ir anksčiau. Kai dėl mm, taisomojo biudžeto projekto 2 2015. Jis yra glaudžiai susijęs su MFF peržiūra ir e, yra sutarta, kad praktiškai visų, visos lėšos pagal pirmą B antraštinę dalį iš 2014 metų būtų perkeltos. Tai būtų e, maždaug 16,5 milijardų eurų. E, mes e, pritarame abiem pasiūlymams ir dėl MFF pežiūros, ir dėl taisamojo e, biudžeto projekto daugiau nesikartosiu, bet e, norėčiau dar priminti nesumokėtų e, įsipareigojimų problemą. 2014 metais tokių mokėtinų sumų kiekis e, buvo 25 milijardai eurų. Todėl aš norėčiau kreiptis į komisiją ir paklausti, kokį poveikį visą tai turės E, mokėjimams 17-18 e, metams. Ir taip pat norėčiau sužinoti, kokios e, priemonės bus taikomos, kad tie susikaupę mokėjimai neeskaluotų problemos. Tikiuosi, kad mano parengtos nuomonės bus patvirtintos šiame komitete kovo mėnesį, o Europos parlamente Europos parlamentas turėtų e, tvirtinti galutinę nuomonę gegužės mėnesį plenarinės sesijos metu. Ačiū Jums, e, ačiū už Jūsų supratimą, kad tenka dirbti e, sparčiai, tačiau tai yra vienintelis būdas patvirtinti šios nuomonės ir suteikti galimybę regionams ir valstybėms narėms panaudoti uh, lėšas, kurios yra reikalingos bendradarbiavimo programams e, vykdyti. Deja, pakeitimų pasiūlymų nebus galima teikti. Ir dėl tos priežasties aš norėčiau padėkoti Jums iš anksto už supratimą. Tikiuosi, kad mes galėsime dirbti toliau, kad nuomonės būtų patvirtintos kaip planuota. Dėkoju, norėjau paminėti, kad ponas Boštinarų irgi laukia pakeitimų per tokį patrumpą laiką. Jis taip irgi per trumpą laiką parengė nuomonės, nes sprendimą dėl, tų, dėl jų parengimų priėmė neįlynėme posėdėje, Strasbūrė koordinatorių posėdžių metu. Taigi to posėdžio metu nusprendėme, kad tos nuomonės bus parengtos, planuojame kito posėdžio metu jas patvirtinti, tai bus kovo 26 diena. Būtent dėl to sekretoriatas ir aš pati siūlome, kad pakeitimai būtų pateikti angliškai tik tai tą pačią garsią dieną, kovo penktą dieną. Tai štai toks bus laikas, iki kada galima teikti pakeitimus. Tai visų tų priežasčių taip turi būti padaryta ir jūs tas priežastis jau kolega išdėstėte. Kolegų žodis jums, kolega Novakų, prašau. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai norėčiau pasisakyti. Manau, kad galime šio klausimo iš tikrųjų nešti nemažą indėlį, prisidėti prie klausimo nagrinėjimo. Norėčiau pasakyti, jog labai aiškiai turime išdėstyti prioritetus to, kas turbūt finansuojama iš biudžeto. Manau, kad um, taryba badys, ko gero, įsipareigojimų lygį padidinti. Bus kalbama taip pat ir apie mokėjimo atidėjimus, um, apie vėluojančius mokėjimus ir reikės uh, tos klausimus kelti, kad įsipareigojimai būtų laiku gyvendinti. Europos parlamentas turėtų turėti aiškę poziciją dėl įsipareigojimų ir mokėjimų, nes įsipareigojimai yra tie dalykai, kurie yra užfiksuoti, bet tebe lieka daug klausimų be atsakymų. Dėl to dar reikės diskutuoti. Na ir dar. Turėtume kitą kartą pasilikti šiek tiek daugiau laiko padirbėti prie šių klausimų, kad įvyktų vaisingos diskusijos nes dabar tik sulaukėme pristatymo, bendradarbiausime žinoma toliau, bet laiko diskusija buvo tikrai maža. Ačiū. Ant Meriam Damato. Kolega Damato, kolegija Damato, prašau. Saro Bravisijo. Ačiū, kalbėsiu trumpai. Čia yra kalbama apie 300 programų, kurios sudarytų 40 procentų visų programų, e, kurias palies MFF peržiūra Ir e, tai man kelia daug abejonių. Aišku, mes sveikiname komisijos pasiūlymą dėl taisomojo biudžeto projekto, tačiau visų pirma reikėtų kilti klausimą, kodėl e, yra vėluojama tvirtinti tas veiksmų programas. E, ne dėl to, kad kažką galėtumėm apkaltinti, tačiau kito programavimo laiku, laikotarpiu mes norėtumėm tų problemų išvengti. Apie Italiją mes jau supratome, e, kokia yra situacija, kokios yra problemos, dėja, problemos kartojasi, kaip ir pasakė komisarė Kretų, ir ypač yra susijusios su e, Italijos e, pietų dalimi. Didžiausia problema yra susijusi su susikaupusiomis, mokėtų, mokėtinomis sumomis pranešėjas sakė, kad tos sumos siekia 25 milijardus e, eurų. Ir šiuo atžvilgiu norėčiau kreiptis į komisiją, kad pastaroji pateiktų kuo daugiau konkrečios informacijos, e, kokį poveikį visą tai turės ekonominė, socialinė ir politinė prasme. Ačiū. Ponas Fanistelroj, prašome. Ik wil allereerst de, eh, de, de collega bedanken voor de. Dėkuoju. Ačiū kolegai už atliktą sudėtingą darbą. Reikėtų grįžti prie tų sumų pervedimo atsižvelgiant į praėjusį laikotarpį. šeštas ir septintas. Taisomieji biudžeto projektai 15 metams buvo pateikti, ar būtent dabar turėtume kelti šios klausimus, ar ne? Aš manau, kad Europos komisija liktai sakė, kad galėtume šios problemas dabar jau išspręsti. Tai yra tie klausimai, kurie yra skirtingi. Yra tų nesumokėtų lėšų problema ir šiaip problemų susijusių su programų gyventinimu. Thank you very much. Dėkuoju už jūsų pasisakymą, kolega Boštinaru. Ar norėtumėte reaguoti trumpai? Labai trumpai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kalbėjusiems kolegoms įsivaizduoju, kad Europos komisija turėtų reaguoti, jeigu nereaguos tiek to, tačiau iš tikrųjų reikėtų, kad komisija dirbtų, kad būtų gyvenita tai, kas mums buvo pažadėta, kad būtų teikiama pagalba valstybėms narėms, kad šios galėtų susitvarkyti su tomis problemomis, kurios atsirado dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, dėl vėlavimų valstybėse narėse, dėl veiksmų programų ir papildomai dar buvo pavėluota, kol vyko diskusijos su Europos komisija. Tad, kaip jau sakiau, problema yra dviejopa. Tačiau svarbiausia yra dirbti toliau ir užtikrinti, kad situacija bus tinkamai suvaldyta, kad bus teikiama pagalba ir kad bus tinkamai įgyvendinta visą tai valstybėse narėse. Tai yra svarbiausia, nes Europos parlamentas gali padaryti tik vieną - patvirtinti ar atmesti tuos du siūlymus. Neįsivaizduoju e, to atmetimo, manau, kad viskas bus patvirtinta, bet jeigu atliekame savo namų darbus, tikiuosi, kad Europos komisija taip pat atliks savo namų darbus, e, kad bus parengtos pagalbos programos valstybėms narėms, o valstybės narės ir regionai galės sėkmingai gyventinti tas problemas. Kai dėl mokėjimo atidėjimo mes pernai padarėm viską, ką galėjom. Tie susikaupę, dėl tų susikaupusių mokėjimų padarėme viską, ką, ką galėjome, kai kurios valstybės narės turi sutikti su tuo, kad ir turi žinoti, kad tos ne, neišmokėtos lėšos pagaliau virs mokėjimai vieną gražią dieną, kad jos tas lėšas gaus. Taigi, ne, ne vieno parlamento viskas priklauso, tikrai ne tik, nuo, ne tik nuo parlamento. Tada aš pasitikiu Europos komisiją, tikiuosi, kad jie laikysi savo įsipareigojimų ir manau, kad pirmiausia, ponia Kreto, atsakinga už regioninę plėtrą, e, padarys viską, kas reikia, kaip ir kiti komisarai, kad būtų galima išvengti papildomų kaupimuose tų nesumokėtų lėšų. Pinigai turi būti pervesti 2017 metus plus tie, tos nesumokėtos lėšos, tai 2017-aisiais susidarys didžiulė našta, kurią bus nebeįmanoma sumokėti. Ir tai bus iš tikrųjų didžiulė reali problema. Turime padaryti viską, kas nuo mūsų priklauso, kad užkirstume tam kelią. Manau, kad turime nustoti kaltinti ES administraciją Nes turime išsiaiškinti, kodėl tiek to vėlavimo atsirado priimant veiksmų programas. Du šimtai šešiasdešimt dvi veiksmų programos dar nebuvo priimtos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kažkur yra problema. Plius 75 kitos programos. Būtent dėl to turėtume pažvelgti valstybės narės ir pareikalauti, kad būtų užtikrinti reikiami gebėjimai valstybėse narėse. Pasižiūrėti, kur yra valstybių narių, kur regionų atsakomybė įgyvendinant tas veiksmų programas. Diskusija yra tikrai labai svarbi, kuri mano supratimu turėtų tęstis mūsų institucinėme dialoge su Europos komisija. Dar kartą ačiū kolegos už jūsų pasisakymus ir ačiū, kad sutikote dirbti pagal tą specialią procedūrą, nes tik tuo būdu galime suspėti dirbti, dirbdami taip sparčiai. Džiaugiuosi šio komiteto gera valia ir pasirengimu taip rimtai dirbti. Bet pas mus e, tai būdavo visada. Dėkoju. Mano gimtadienio kovo penktą dieną nėra, bet aš taip pat priimsiu dovanas. Irgi angliškai, irgi pakeitimų formą. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Norėčiau pakartoti, pakeitimus galima teikti iki kovo penktos dienos vidurdienio, tik anglų kalba. Ačiū ponui Boštinarų. Mes daugybę kartų minėjom komisiją bet jų atsuvom žodžio dar nesuteikėm. Prašom pasinaudoti šią progą ir sureaguokite, pateikdami savo komentarus. Thank you. Thank you very much. Ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui už puikų darbą per tokį trumpą laikotarpį. E, turiu pabrėžti, kad šis klausimas yra labai svarbus. E, kalbant apie antrąjį taiko, taikomąjį biudžeto projektą ir MFF e, peržiūrimo pasiūlymą, labai svarbu, kad jie būtų patvirtinti iki gegužės mėnesio, kad ne, nebūtų toliau vėluojama su e, veiksmų, veiksmų programomis. Žinia, kad jau sustarimas pasiektas taryboje, korepere ir pasiūlymui buvo pritarta ECOFIN taryboje. Todėl dabar laukiame Europos parlamento sutikimo. E, balandžio mėnesį plenarnės sesijos metu. Tokiu būdu taryba galės oficialiai patvirtinti MFF peržiūrą gegužės pirmą dieną. Kaip yra pasakyta, komisija parengė dvi deklaracijas, kurios yra skirtos e, tam, kad būtų atsakyta į valstybių narių nuogastavimus ir kad būtų pasiektas kuo greičiau susitarimas. Pirmasis dalykas, e, kuris, e, dėl kurio yra pateikta deklaracija, tai yra e, susijęs su 2014 metų lėšų peržiūra. Ir deklaracijoje yra sakoma, kad 2015 metams pagal MFF numatytos e, ribos nebus keičiamos. Be to, komisija dės visas pastangas, kad veiksmų programos e, būtų patvirtintos, kuo galima greičiau, iš karto po pirmosios gegužės. Galiu Jūs e, patikinti, kad mes dėsime visas pastangas, kad paremtumėm valstybės narės ir kad e, sumos, kurios e, e, būtų skiriamos pagal šias procedūras, būtų pilnai įsisavintos ir neprarastos. Dėl susikaupusių mokėjimų. Šis klausimas jau buvo aptartas, kai buvo aptarnėjimas 2015 metų biudžetas. 2014 metais gruodžio mėnesį, prašant Europos parlamentui, buvo parengta bendra deklaracija, kad e, apie 2015 metų biudžetą. Buvo e, sutarta dėl mokėjimo plano, e, kuris apimtų 2014 metų susikauptas sumas. Buvo sakoma, kad e, biudžeto e, už biudžetą at, e, atsakingos institucijos turėtų dėl šio dalyko priimti sprendimą prieš kitą e, biudžeto procedūrą. Tai, kitaip tariant, labai labai greitai. Kai dėl mokėtinų sumų, tai galiu patvirtinti, kad yra susidariusi nei, neįprasta situacija. Ir yra tiesa, kad e, dabar susikaupiusios sumos ir jų lygis mums yra nebepriimtinos. Todėl mes esame parengę e, planą, kaip šią problemą spręsti ir per atimiausias savaitės komisija pradės e, dialogą e, su taryba ir su Europos parlamentu, kokios priemonės e, gali būti panaudotos, kad tos mokėtinos sumos būtų sumažintos iki minimalių lygių iki 2016 metų. Kaip buvo sakyta, tai turi būti padaryta prieš pradedant diskusijas dėl kitos biudžeto procedūros. Komisija e, dėl tos priežasties e, sieks dialogo su jumis e, kuo galima greičiau ir pristatys įvairias galimybės, kaip tas mokėtinas sumas, susikaupusias sumas išmokėti. Tikiuosi, kad paliečiau visus klausimus, kurie buvo aptarti e, šio posėdžio metu. Dar porą žodžių norėčiau pasakyti apie veiksmų programos. E, mes e, siūlome jų atžvilgių reprofiliavimą E, bet ne 2015, bet 2016 e, metams. Dėl ko? Todėl, kad parengti tokio tipo programas e, tru, užtrunka. Mes turime bendradarbiauti e, su šalimis kandidatėmis ir su kaimininėmis e, šalimis. Ir e, kalbant apie stojimo paramą ir Europos kaimininės E, priemonės. Tai jų atžvilgių e, teisinis pagrindas e, buvo patvirtintas 2014 metais kovo mėnesį. Dėl to ir mm, buvo vėluojama ir su programomis, ir su mokėjimais. Panašių požiūrių buvo vadovaujamasi 2008 metais, tai ir ankstesnio programavimo laikotarpiu kai nepanaudotos ERDF e, lėšas buvo perkeltos. Ir dar kartą norėčiau Jums padėkoti už paramą e, šių dviejų svarbių klausimų atžvilgių. Ačiū ponui Boštinaru. Ačiū Europos komisijos atstovams. Baigiame darbą šiuo, šiais dviem darbo tvarkės klausimais. Norėčiau priminti, kaip, kaip sakėm, tvirtinimų darbo tvarkė, nusprendėme traukti papildomą klausimą į darbo tvarkę. Tai yra Europos komisija turėtų pristatyti deleguotą į aktą e, dėl 480 deleguotojo akto 2014 metų Čia yra kalbama apie tarybos ir parlamento reglamentą 408-2013. Turėtų įsigalioti netrukus jūrų reikalų žuvininkystės nustatytos taisyklės. E, Visą tai tam, kad būtų galima atsižvelgti į Europos jūrų reikalų žuvininkystės fondo naujų, naujas taisyklės. Tai yra grinai techninis siūlymas. Parlamentui apie tai buvo pranešta visomis kalbomis vasario 13 dieną ir jūs gavote elektroninius laiškus šią temą. Europos parlamentas turi primti rezoliucijos projektą, kurį pateikė komitetas atsakingas už šį klausimą. 105 taisyklė, taip sako. E, turime tai padaryti per mėnesį nuo šio akto notifikavimo. Jeigu komitetas dabar imsis veiksmų, po dviejų mėnesių deleguotasis aktas, jeigu nesimsis veiksmų, deleguotasis aktas bus laikomas patvirtintų. Dabar komisijos atstovams suteiksim žodį, kad, paaiškintume, kad, kad sužinotume, kad mums paaiškintų, koks yra deleguotojo akto tikslas kolega Badričiani, Aleks Badričiani. Ar teisingai aš turiu jūsų pavardę? Žodis jums. Ačiū. Teisingai, teisingai ištarėte pavardę. Jūs puikiai apibrėžėte kontekstą, tai yra techninio paudžio pakeitimas. Pirmasis komisijos deleguotis reglamentas 480, 408 buvo priimtas kovo mėnesį 2013 metų kovo mėnesį, kadangi negalime laukti, kol bus priimta, e, priimt patvirtinas daugiametės finansinės programos projektas. Kai reglamentas buvo patvirtintas gegužės mėnesį 13 metų, tai tuomet galime pakeisti tas pirmasias nuorodas, nurodydami šį kartą teisingas nuoraidas EMFF deleguotis teisės aktas. Mes pasitelkime trečiąjį priedą, ten yra surašyti visi duomenys, pateikti e, skait, kompiuterinę formą ir paskui yra minimas EMFF reglamentas, kur kalbama apie privačią partnerystę. Visa, čia netikslumai buvo ištaisyti, buvo pateiktas ekspertų grupiai deleguotasis aktas ir lapkričio mėnesį 2014 metų. E, Europos parlamentas patvirtino šį žingsnį, o parlamentui buvo pranešta, kad vasario mėnesį apie tarybos rimtą sprendimą ir štai dabar prasidėjo tas dviejų mėnesių laikotarpis, jeigu prieštaravimų nebus, tai tuomet šis deleguotas teisės aktas įsigalios. Dėkoju. Okay. Thank you. Dėkoju, sako pirmininkė. Ar kas nors iš regionų komiteto narių norėtų kalbėti šiuo klausimu? No. No. Ne. Taip nėra. Tad siūlyčiau štai ką. Neprašome mes tų dviejų mėnesių laikotarpio pratesti. Ar visi su sutinka, regisi taip? Mano siūlymas būtų numatyti kovo 3 dieną, 12 valandą, kaip sakot, apie, kad galėtumėt rezoliucijos projektą pateikti sekretoriatų, jeigu norėtumėt prieštarauti šiam siūlymui. Visiems aišku? Regisi taip, daug maž, sako pirmininkė. Ačiū Orbos komisijos atstovams. Kiti klausimai. Ar turime kitų klausimų? Ne? Turiu Jūs informuoti apie kitą posėdį. Jis vyks ketvirtadienį, kovo 26 dieną, nuo 9 iki 12.30 ir nuo 15 val. iki 18.30. Ačiū vertėjams, maloniai padėkoja pirmininkė. Posėdį baigiame ir norėčiau pakviesti pasilikti koordinatorius, kad galėtume surenkti mūsų uždarą posėdį. Dėkuoju.